mažiau e, privilegijuotoms grupėms reikia pasitelti Leonardo da Vinci programą ir mes e, tikimės šioje srityje toliau sėkmingai dirbti su parlamentu. Ačiū. Dėkui, ponė Reding. Baigėme diskusiją šiuo klausimu. Balsuosime tikrai rytoj vidudienį.